Like to... Labas rytas. Visų pirma, darbo tvarkės tvirtinimas. Niekas neturi jokių pastabų, tuomet laikysime ją patvirtintą. Toliau antras iki ketvirto darbo tvarkės punktai. Kaip žinote, rinksime antrą, trečią ir ketvirtąjį komiteto pirmininko pavaduotojus. Džiaugiuosi, kad e, šį kartą jau turime galimybę užbaigti mūsų biuro rinkimus, kad jis pradėtų dirbti ir imtųsi jam numatytų užduočių. Tikriausiai nereikia priminti, kodėl buvo suspenduoti e, pavaduotojo pirmininkų rinkimai. Politinės frakcijos nebuvo iki galo susitarę, įtraukė naujas taisyklės, e, tai yra 204 straipsnio pirm, e, pirmąjį punktą. Tikiuosi, kad dabar jau viskas sutvarkyta ir galime dirbti pagal taisyklės. E, Pakaitiniai, yra pakaitinių narių e, pavaduojančių Evakai vietoj Katalin Ivan. Morganon for EC. AKR Bernd Liuke, Aldi, pakeič, kolega Pakeičen Vinhoizen. Kitų pranešimų apie e, pavaduojamus narius neturiu. Pasižiūrėsiu, ar yra kvorumas. Iš tikrųjų, kvorumą turime. Taip, Svenai. neturiu jokių prieštaravimų dėl esmės, bet e, turėtume vengti teisinių e, as, iššūkių. Visi pakaitiniai nariai turi būti ekon komiteto nariai, ar bet koks narys gali, parlamento narys gali būti pakaitiniu. Būtų gaila, jei po to tektų dėl to aiškintis. Kaip žinote, balsavimo atvejui tai numatyta, numatyta tokia galimybė ir analogiškai tai galioja ir rinkimuose gali būti kiti nariai. Visi yra ekon komiteto nariai, bent jau tos pavardės, kurias aš matau. Bet tai nėra neįmanoma, kad galėtų ir kiti nariai pavaduotų kolegas bet visos pavardės, kurias aš perskaičiau, yra konkomiteto nariai. Galime dar pasvarstyti tą klausimą. Dabar pristatysiu kandidatus į antrojo mm, vicepirmininko postą. Prašau, per Monžberis. Ačiū. Norėčiau pasiūlyti Piterio Saimono kandidatūrą. Ačiū. Ar kandidatas sutinka būti nominuojama? Sakymas buvo taip. Žinau, kad šis narys yra visą teisės ekon komiteto narys, yra užpildęs finansinių interesų deklaraciją. Toliau, todėl siūlau jį išrinkti plojimais. Aplausos. Congratulations, and you now should move here. Turėtumėte ateiti čia. Now we proceed uh, for the election of the third. Trečiojo vicepirmininko rinkimai. Ar bus pasiūlymų dėl kandidatų į šį postą? Please. Prašau. Norėčiau pasiūlyti Case Winburn. Ačiū. Ar kandidatė sutinka būti nominuota? Žinau, kad yra visa teisė konkomiteto narė, užpildė finansinių interesų deklaraciją ir, manau, galime išrinkti ją plojimais. Congratulations, Kate. Sveikinimai kei ir ačiū. Noriu pakviesti jūs taip pat prisijungti čia prie mūsų. now I will call for nomination for the election of the four. Dabar ketvirtojo vicepirmininko rinkimai. Burhartai. Pirmininkė APP frakcijos vardu norėčiau pasiūlyti, pasiūlyti kolegą Liudeką Niedermayerį. Ačiū. Ar, ar kandidatas sutinka būti nominuotu? Žinau, kad jis yra visateisės ekon komiteto narys irgi užpildė finansinių interesų deklaraciją. Sveikinimai! Excellent. Now with the full bureau. Dabar turime visą biurą. Ir galime perėti prie penktojo punkto pirmininko pranešimai. Turiu informacijos apie vykstančius trišalius dialogus. Trečiasis trišalis dialogas dėl pavertimo vertybiniais popieriais <clears throat> įvyko šią savaitę antradienį. Buvo pasiekta pažangos e, svarstant e, e, ribotas, ribotus sandorius, taip pat e, įkaito, įkaito kylančią riziką, paverčiant vertybiniais popieriais, tačiau reikės daugiau diskusijų prieš susitariant dėl. Tai dėl sandorių susijusių su ženklė rizika dėl SDS E, buvo pasiekta nemažai pažangos šioje srityje, tačiau įstatymų kuriejų nuomonės išsiskyrė dėl sertifikavimo proceso, ypač dėl trečiųjų šalių vaidmens ir SDS pavertimo vertybiniais popieriais proceso prie, priežiūros, dėl rizikos dokumentų klausimų dokumento vyko dėrybos ir įstatymų, kuriais susitarė dėl metodo toliau nagrinėti priemonės, kaip užtikrinti vertybinį popierį pavertimo vertybinis popieriais rinkos e, stabilumą. Pozicijos suartėjo, nes abi šalis e, linkusios rinktis e, duomenų depozitoriumo E, kūrimą vertybinių popierių rinkose, tačiau reikia nepamiršti reglamentavimo aplinkos ir to, kad šitoks domenų depozitoriumas yra būtinas, bet kaip sakiau, mes susitarėme dėl metodo ir tikimės konstruktyvus komisijos indėlio mūsų dėrybose. Galiausiai politinių lygmenių uh, buvo patvirtintas techninis darbas. EFRAK e, trilogas 27 e, vasario. Dėl EFRAK e, kofinansavimo buvo pasiektas susitarimas keletas, keletam parlamento pakeitimų mm, dialogo dalyvės pritarė, taip pat ir pakeitimui dėl, komisij, dėl, dėl prievalės komisijai tikti uh, E, ataskaitas e, reguliarias sveikinimai pranešėjai ponui Stolojan, o konsultacijos, kitos konsultacijos numatytos kovo 22-ąją. Dabar šeštasis darbo tvarkės punktas. Trečiųjų valstybių lygiavertiškumas keitimasis nuomonėmis su Europos komisija Europo, ir Europos priežiūros institucijomis. Norėčiau pasisveikinti su El Oliver Gersan, FISMA direktorato vadovu ir trimis priežiūros institucijų vadovais Andrėje Ibačėje, Gabrielė Bernardino, Gabrielė Mačė, Steven Mino. Manau, kad tai tikrai laiku vykstančios aktualios diskusijos, kuriuose aptarsime klausimus, kurie patys savaime yra svarbus ir jų svarba dar padidėjo dėl e, artėjančių diskusijų dėl Junktinės karalystės pasitraukimo iš ES. Ir tikrai džiaugiuosi galimybę pasikalbėti su tokiais e, rimtais pašnekovais. Kaip žinote, komisija nes, neseniai paskelbė dokumentą, komunikatą berots šią temą. Norėčiau pradėti e, suteikdama žodį ponui Gersan. Jums žodis trims minutėms. Ačiū. Labas rytas, gerbiami Europos parlamento nariai. Ir ačiū už galimybę aptarti su jumis komisijos vykstantį darbą dėl trečiųjų šalių ekvivalentiškų režimų patvirtinimo. E, Vasario 27-ąją parengėme darbinį dokumentą, patvirtintas bendrasis požiūris ir, kaip žinau, vyko geras pirmasis aptarimas šio klausimu, sudalyvaujantis į pirmininkų Dombrovskį praėjusią savaitę. Taigi, ką reiškia tas ekvivalentiškumas? Trečių šalių režimai visada buvo svarbus punktas ES finansinių uh, klausimų teisės aktuose ir po paskutinės finansinės krizės mes e, aiškinamės, ar reiktų nuostatų dėl trečiųjų šalių šiuo klausimu. Ir kai prieiname išvados, kad taip, dirbame draugės su jumis, Europos parlamentu bei valstybėmis narėmis taryboje, kad parengtume reikalingas teisės aktų nuostatas. Tačiau finansinės rinkos yra ne vien tik rinkos, jos yra pasaulinės ir, ir jos neapsiriboja vien tik Europos Sąjunga. Todėl reikėtų pasvarstyti, kaip traktuoti veikėjus iš užsienio, e, su, pavyzdžiui, didžiai 20-ko kontekste ir kitose forumuose. Ekvivalentiškumo taisyklės, kai komisija jas taiko, užtikrina, kad tarptautiniai standartai būtų veiksmingai taikomi ir už ES ribų. E, ekvivalentiškumo e, srityje siekime e, e, išmitingų tikslų norime išvengti netinkamos, nereikalingos spaudimo mūsų rinkoms ir viską tvarkyti taip, kad atsižvelgtume į trečiųjų šalių jurisdikcijas. Norime išvengti e, savavališko arbitražo arba taisyklių apiejimo. E, tačiau tie, kas laikosi taisyklių, gali e, taip pat su, su, sukelti papildomą grėsmę stabilumui ES rinkose. Ekvivalentiškumo taisyklės gali e, padėti išvengti nepageidaujamo žalingo poveikio, ypač jeigu taisyklėse numatės tam tikras e, rezultatas. Reikia remtis priežiūros ir ekvivalentiškumo sistemomis ne ES narėse. Šiame procese bandome išsiaiškinti, ar trečiųjų šalių taisyklės e, pasiekė tų pačių rezultatų priežiūros e, srityje kaip ir ES taisyklės. Jei nu, numatomas ekvivalentiškumas užsienio jurisdikcijų taisyklės turi tokį pat, tokią pat galę tam tikrose sritise ir nekelia grėsmės rinkos elgesiui ar kitoms sritims ES. E, ekvivalentiškumas numatytas trečių šalių režimams apima tam tikrus parametrus, taip pat e, techninį e, indėlį, kurį teikia priežiūros institucijos mes neturime vieno instrumento, kurį galėtume pasitelkti visų jurisdikcijų atžvilgių dėl to, kad kad kiekviename teisės akte numatyti kitokį tikslai. Kitaip sakant, nėra vieno vienintelio teisės akto, kur būtų aprepti visi ES e bendros finansų rinkos išorės aspektai. <clears throat> Todėl E, logiška, kad kiekvieną atvejį svarstame pagal konkret, konkrečius jo aspektus. Ir būtent apie tai kalbame šiame komitete. Darbinis dokumentas atskleidžia, kad la, lankstumas tikrai e, užtikrina didelę ekvivalentiškų e, režimų naudą. Tikriausiai sutiksite su manimi, kad, e, pavyzdžiui, reikia įvertinti, ar. E, apsimoka reikalauti iš kasybos įmonių, kad jos deklaruotų, kokius mokesčius e, moka kiekvienoje šalyje, arba kaip su kreditų reidingavimo agentūromis. Mano primtakas Jonathan Fall prieš keletą metų dalyvavo panašiose diskusijose jūsų komitete ir tuomet priminėme, kaip svarbu yra laikytis proporcingumo principo. Negalime tuo pačiu kriterijumi remiantis pri, pri, užtikrinti ekvivalentiškumą su jurisdikcijomis, kurios, kurių poveikis yra didelis ir, ir tų, tomis, kurių poveikis yra mažas. E, pasaulis tarpusavį yra susijęs, rinkos yra susiję. Reikia labai kruopštaus vertinimo, ypač dėl to, kad yra su kai kuriamis jurisdikcijomis sąsajų su es finansų sektoriamis. Ponas Fauls uh, tuomet pažymėjau, kad mes svarstėme EMIR direktyvos klausimus ir ekvivalentiškumą toje srityje ir svarstėme, ar e, apsimoka siekti ekvivalentiškumo su jungtėms valstijomis. Pamenu puikiai, kad Stevenas Majoris ir aš e, dalyvavome sudėtingoje diskusijoje su kolegomis iš Amerikos, remiantis e, pirmosiomis e, viešos e, išorės pasaulio reakcijomis į darbinį dokumentą. Tai neblogas siūlymas, bet kaip jau sakiau, tai yra mūsų, aprima, tai susijęs su mūsų bendros rinkos e, išorės aspektais. Noriu paaiškinti, ko mes siekiame, rengdami šį darbinį dokumentą iš esmės įvertinome situaciją, kaip vyksta ekvivalentiškumo procesai su trečiosiomis šalimis, kaip taikomi finansų srities teisės aktai ir rėmėmės sukauptą patirtimi, apžvelgėme situaciją ir įvertinome ar tas ekvivalentiškumo režimas veiksmingas, ar užtikrina rinkos, es rinkos vientisumą, ar skatina tolesnę rinkos nuoseklę plėtoti. Ir nusprendėme, kad prieimus 200 sprendimų atėjo laikas už, paskleisti šių procesų skaidrumą. Akcentuojame, kad reikia užtikrinti proceso kvalintiškumą ir užtikrinti, kad jis būtų veiksmingesnis. E, taip pat plėtoti proporcingumą remiantis rizikos vertinimu. Taip pat konstatuojama, kad priežiūros institucijų, priežiūros agentūrų e, vaidmenį reikia patikslinti, ypač reglamentavimo kontekste ir užsienio jurisdikcijų atžvilgių, bei taip pat e, dalyvaujant sprendimo gyvendinimo stebėsenoje, kai tik komisija patvirtina sprendimą dėl ekvivalentiškumo. Trumpai tariant, šis techninis dokumentas e, tuo tarpu neteikia jokių naujų pasiūlymų. Vietoj to jame akcentuojama, siekime paaiškinti, ką komisija gali ir ko negali daryti sprendimų prieimimo srityje. E, proporcingumas ir sprendimų prieimimas rizikos, pagal rizikos kriterijus ne visada teisingai suvokiamas rinkos dalyvių ir tikimės, kad šiame techninėme dokumente mes būtent ir pateikėme reikalingus paaiškinimus ir, užtikrina, ir, e, ir užtikriname skaidrumą. Prieš baigdamas pirmininkę noriu pakalbėti apie tvarkaraštį. Ekvivalentiškumo režimus analizuojame jau kurį laiką ir pradžioje norėjome šį e, dokumentą paskelbti po praėjusiu metu raginimu patikti daugiau informacijos, kuomet buvo įvertinti ES finansiniai reglamentai. Kaip žinote, kad įvertintume trečiųjų šalių režimus, mums reikėjo daugiau laiko ir taip pat mes turėjome atsižvelgti į ES po finansų krizės priimtų teisės aktų e, veiksmingumą. Ta atlikta peržiūra bus paskelbta šiais metais ir mes siūlome peržiūrėti trečiųjų šalių perž... E, požiūrį, remiantis mūsų surinkta informacija. būtent tokio, tokį darbą atlikome vadovavom Lordui Hillui. Ir, žinoma, e, komisija po, po šio e, pristatymo lauksime jūsų klausimų. Čia tu, Olivier. Labai ačiū, Olivier Girsan. Dabar žodis Reinryje. Labai ačiū pirmininkė. E, Olivėjų paaiškino, e, kokia yra reguliavimo bazė mūsų aptarimų klausimų. Nekalbame apie tikslų ES teisės aktų perkelimą į kitas teisinės sistemas. Kalbame apie pagrindinių gairių, e, pagrindinių principų įvertinimą ir jų pritaikymo galimybės trečiosiose šalise mūsų numatytoje juridinėje bazėje. Kaip žinote, gana platus yra savarankiško apsisprendimo ir lankstumo uh, mechanizmas. Bankininkystėje e, valstybės ekvivalencijos valdymas apsiriboja trimis rytimis žemesnės rizikos normos e, yra reguliuojamos jos pagal ekvivalencijos normas, kurias ES yra sureguliavusi pagal specialias sutartis su trečiosiomis šalimis, pavyzdžiui, su centrinėmis valdžios institucijomis ir panašiai. Ir jeigu tų valstybių reguliavimo priežiūros sistema gali būti traktuojama kaip ekvivalentiška. Ir tai turi poveikio kapitalo reikalavimams ES institucijose. Ir e, tai yra palanku išoriniai veiklai e, trečiosiuose šalise. Kitas dalykas - konfidencialumas. E, trečiųjų šalių stebėtojai turi galimybę dalyvauti ES e, e, tarptautinės bankininkystės taisyklių E, vertinimo e, renginiuose yra numatytas e, priežiūros tikslams slaptumo mechanizmas ir galiu pasakyti, kad yra sukurta vertinimo sistema, kuri yra palanki bendradarbiavimui priežiūros sistema. Trečias dalykas konsoliduota priežiūra. Ji yra susijusi su tuo, kad mm, konsoliduota priežiūra trečiosios šalies bankininkistės taisyklėms ES lygmenių negali būti nustatyta. E, tokia konsoliduotos priežiūros ekvivalencija yra būtina, nes taip išvengiame reikalavimų dubliavimosi ir leidžiame supaprastinti grupinės struktūras. Ekvivalencijos vertinimą atlieka Europos komisija ir Europos priežiūros institucijos, kurios uh, E, padeda, prisideda prie tų vertinimų. Ir e, mes galime pasakyti, kad sutelkėme dėmesį daugiausia į e, SRD nuostatas dėl žemos rizikos normų. Mes nustatėme, kad 8 valstybės yra rizikinės normos ir 34 trečiųjų šalių institucijoms konfidencialumo nuostatos gali būti taikomos. E, matome, kad e, stebėjimo procesas yra pakankamai skaidrus ir savaime aiškiai suprantamas. E, trečiosios šalis, kurias mes vertinome, procese nedalyvauja, nors ir nėra vertinama, nors gali išreikšti norą, kad būtų įvertintos komunikavimas su trečiosiomis šalimis dar tik prasideda, mes prašome atitinkamos informacijos pagal atitinkamą priežiūros bazę ir galų gale mes paskelbėme vertinimo rezultatus. Vertinimas yra viena šalis ir diskretiškas ES veiksmas. E, žinant, kiek naudos e, gali duoti prieiga prie trečiosios rinkos, visai rei trečiųjų šalių institucijų, uh, įsteigė savo atstovybės vienoje ar keletoje ES valstybių narių, per kurias gali teikti savo paslaugas visai ES. Kol neprasidėjo finansų krizė, ekvivalencijos sistema buvo labai veiksminga remiant veiklą per sienas į ir iš trečiųjų šalių, tačiau krizė sutrukdė e, priežiūros vykdytojų, pakenkė priežiūros vykdytojų savitarpą pasitikėjimui ir tai padarė žalos pačiai ekvivalencijos sistemai ir e, Dabar e, matome, kad e, pavyzdžiui, e, Junktinės Amerikos valstijos įvedė užsienio bankų autorizavimo taisyklės, kurios reikalauja, kad audito įmonės vykdytų pagal vietos reikalavimus priežiūrą. Taip pat yra sukurti nauji reikalavimai dėl tarpinių ES motininių įmonių veiklos Ir e, dabar matome, kad e, turtas mažesnis negu 30 milijardų eurų ES gali būti prižiūrimas pagal specialias nuostatas. Taigi dabar suprantame, kad greičiausiai ES valstybės reikės peržiūrėti e, mechanizmus dėl e, verslo vykdymo su trečiosiomis šalimis. Taip pat mes skatiname valstybės narės griežčiau taikyti tarptautinius standartus ir e, geriau planuoti darbą. E, E, su tarptautinėmis grupuotėmis. Ir mes manome, kad turime sukurti tvirtą pamatą tarptautinės bankininkystės tolesniai raidai. Galiausiai, kaip Olivie pastebėjo, efektyvus ekvivalencinis režimas nėra vienkartinis vertinimas, jį reikia nuolat stebėti, ypač kalbant apie priežiūros efektyvumą. Taigi e, tai yra e, darbas, kuris reikalauja labai daug išteklių. Kol kas Kol kas mes nesugebėjome deramai prisidėti prie ekvivalencijos vertinimų, nes neturėjome pakankamai informacijos šaltinių. Iš labai e, raginu atsargiai vertinti tą m, mm, išteklių poreikių, e, į tuos išteklių poreikius. Ačiū. Gabriel Bernardino, prašau. Yeah, chairman, Labas rytas, ponė pirmininkė. Ačiū komitetų už tai, kad šiandien mus pasikvietėte e, šiam, šį pasikeitimą nuomonėmis apie ekvivalenciją. Turime pripažinti draudimo pramonės tarptautinį pobūdį. Todėl Europos komisija gali nuspręsti dėl trečiųjų valdžių mokumo ir atsargumo režimų e, ekvivalentiškumą. Mūsų tikslas yra ne tik užtikrinti, kad polisų turėtojai būtų deramai apsaugoti pagal tarptautinės uh, sistemas, mažinant e, teisinės spragas, bet ir vengti dubliavimo reglamentavimo srityje. Mes kalbame apie e, konkrečių straipsnių ekvivalentiškumą. E, draudime negalime kalbėti apie vieną ekvivalentišką vertinimą. Mes e, kalbame apie mokumo 2 reglamentą kriterijai yra taikomi visose skirtingose srityse kitokiai, sprendimai gali būti priimti neribotam laiko tarpui trečiosiuose šalyse ir uh, E, jeigu tos trečios šalis yra traktuomas kaip visiškai ekvivalentiškos, taip pat gali būti išduodamas ribotam laiko tarpui. E, tai, kad būtų priimas e, toks sprendimas, trečiosios šalies ekvivalencijos mechanizmas turi tenkinti tam tikrus kriterijus, kaip numatyta nemokumo direktyvoje ir įgyvendinimo priemonėse. Mūsų tikslas yra įvertinti, ar iš polioso turėtojo perspektyvos trečiosios šalies mokumo sistemoje yra įmanoma to pasiekti. Kriterijai yra pagristi bendrais Solvency 2 e, bazės kriterijais ir apima reikalavimus susijusiais su valdysena, priežiūra, efektyvių rizikos valdymu, profesiniu slaptumu, e, išviešinimu E, su rinkos reikalavimas atinkačiais vertinimais ir e, rizikos kapitalo vertinimais. Rezultatai yra pagristi, e, e, vertinimai yra pagristi rezultatais ir atsižvelgiama į proporcingumo principą, kaip jau buvo pasakyta. Tam, kad galėtumėm vertinti ekvivalenciją, EJOPA labai aktyviai bendradarbiavo su trečiųjų šalių stebėtojais, aktyvus bendradarbiavimas su trečiųjų šalių priežos institucijomis yra būtinas ir aišku, tai reikia išlaikyti. Visų pirma, vertinimas yra pagrystas atsakymais į klausimus ir rezultatai, kurios gauname, rezultatais, kuriuos gauname iš trečių šalių stebėtojų, tam, kad galėtų vykdyti visiškai kvalencijos vertinimą, jo organizuoja vizitus į trečiasią šalis, kad geriau suprastų, kokia ten yra priežiūros sistema ir kaip yra įgyvendinami konkrečiai tam tikri reglamentai. Ekvivalencijos vertinimas, kuris uh, yra susijęs su politiniais sprendimais, reikalauja labai daug resursų Europai ir taip pat trečiosios šalies stebėtojams, bet mes vis tik tai manome, kad mūsų atliekamas darbas buvo nepaprastai naudingas, kad geriau suprastume bendras valdymo sistemas ir galėtume skatinti konvergenciją bei sukurti e, gerą tarptautinį draudimo, gerus be, tarptautinius bendrimo standartus. Europa atliko tris e, ekvivalencijos vertinimus ir 12 vadinamųjų juridinių spragų analizių vertinimų, pasirengdama pereinamiesiems mechanizmams numatytiems Omnibus 2 direktyvoje. Be to atlikome dar 11 vertinimų, kuriuose buvo suteltas dėmesys į profesinį slaptumą ir keitimąsi konfidencialią informaciją. Kaip jūs žinote, tai yra būtina tam, kad galėtų gerai dirbti priežiūros e, tarnybos. Ir galiausiai noriu pažymėti dar vieną labai svarbų punktą. Tai yra reguliarių šių vertinimų peržiūrų reikšmė. Uh, E, peržiūros nuostatos yra numatytos e, direktyvoje ir komisijos deleguotose aktuose. Ir eidami į priekį pagal EJOPOS e, reglamentą dėl priežiūros labai svarbu ne tik stebėti, kaip vyksta trečiųjų šalių uh, E, pokyčiai, bet ir taip pat e, efektyviai keisti priežiūros mechanizmus. Kad taip būtų, mes turime užtikrinti, kad per šį procesą jo pagautų visą reikalingą informaciją iš trečiųjų šalių. Manau, kad tai yra e, vis svarbiau ir svarbiau. Todėl mes esam pasirengę suteikti techninę analizę ir naujas informaciją ir taip pat ketiname atidžiai stebėti trečiųjų e, valstybių reguliavimo ir priežos e, režimus ir tikimės, kad bus deramai atsižvelgama į resursų poreikio, jų reikia nuolat. Ačiū. Dėkojame kolegoms. Dabar Steven Major. Ačiū pirmininkė, ačiū Roberto, dėkoju Ekono komiteto nariams už tai, kad suorganizavo šitos klausimus labai svarbių klausimų. Aš e, dar kartą norėjau pasakyti tai, ką pasakė kalbėtojai prieš mane. Pirmiausia, grįžtant prie akvivalentiškumo užtikrinimo, reikėtų prisiminti, kad rinkos yra globalios ir todėl reikėtų rinkas stebėti ir nacionaliniu bei regioniniu požiūriu ir todėl reikia užtikrinti nuoseklumą tuo labiau, kad rizika finansų rinkose gali paplisti ir per sienas, o mums labai svarbu užtikrinti, kad finansų rinkos būtų stabilios, klestinčios ir kad e, neturėtų neigiamo poveikio už ES ribų. Taigi laikė pagalvoti, kaip ekvivalentiškumo sistemas užtikrinti. Jau buvo sakyta, kad ES tarptautinės veiklos sąlygos keičiasi ir todėl mes turime pasinaudoti ekvivalentiškumo sistemos e, patirtimi, e, ypač ta, kuri sukaupta po finansinės krizės pradžios. Europos komisija paskelbė dokumentą ir Šiame dokumente sakoma, kad mes negalime kurti vienos ekvivalentiškumo sistemos, jos yra įvairios, kurios gali skirtis, skirtis atskiri uh, E, elementai ir yra kalbama apie atskirus ekvivalentiškumo elementus, kurie sudaro taip vadinamo trečiųjų valstybių vertinimo pasą. Tačiau mes turime pasitikėti tų šalių priežiūros institucijomis, ekvivalentiškumo užtikrinimo pastangomis ir todėl uh, mes neturėtume reikalauti identiško teisinio teksto. Kai kurie mūsų teisės aktai taip pat neužtikrina e, ekvivalentiškumo, pavyzdžiui, kaip mes, e, jeigu kalbėtume apie jūsits. Mes e, dalyvavome aktyviai ekvivalentiškumo užtikrinimo įvertinimuose Elvie mane įtraukė į emijos sekverentiškumo užtikrinimo procesus. Taip pat mes gavome įvairiausių pasiūlymų. Dabar mes 26 valstybės turime, kurios esmos buvo įvertintos ir e, taip buvo e, pasirašyti sustarimai su nacionaliniu valstybių priežas institucijomis, su trečiųjų šalių institucijomis. Taigi mes intensyviai dirbame vertintami šias sistemas. Taigi, kaip vertinamos trečiųjų šalių sistemos, Labai svarbu, kad būtų užtikrintas nuoseklus priežiūros procesas visame pasaulyje ir taip pat labai svarbu ES kontroliuoti tą riziką, kuri gali kilti iš trečiųjų šalių rinkos dalyvių veikiančių ES. Taigi reikia tą riziką įvertinti tinkamai, taip pat reikia sustiprinti ES kaip tarptautinį pasaulio finansų e, centrą. Akivaizdu, kad dabartinės sistemos turi tam tikrų privalumų. Dabartinė ekvalitiškumo sistema e, skatina trečiųjų šalių valstybės taikytis prie ES e, reguliuojančių teisės nuostatų ir žinoma vengti duplikavimo, pasikartojimų, kadangi labai svarbu pasitikėti trečiųjų šalių priežiūros institucijomis. Tačiau kita vertus reikia įvertinti situaciją, pagalvoti, kaip pagerinti sistemas ir pažiūrėti, kokiu problemu iškyla. Buvo konstatuota, kad skirtumų yra pakankamai daug e, visoje finansų sistemoje, kadangi rinkai vadovaujasi savo verslo modeliu, tačiau vis dėlto nors tie skirtumai yra, reikėtų finansų rinkoje vis dėlto koordinuoti mūsų veiksmus. Tai būtų naudinga. Be to, komisijos darbinėme dokumente yra pasakyta, kad reikėtų vertinti, toliau tęsti stebėjimą dėl to, kaip yra įgyvendinami reikalavimai dėl ekvivalentiškumo užtikrinimo, dėl išteklių poreikio tas klausimas jau buvo paminėtas. Tos valstybės, kurios turi registruotis ES, turi mokėti atrinkamą mokestį, kad ES priežiūros institucijos galėtų gauti šitą mokestį. Aš manau, kad šitą klausimą mes pratesime, kai kalbėsime apie išteklių poreikį. Mes ėmėje 15 metų ataskaitoje paminėjome svarbiausius dalykus, tačiau aš norėčiau dar kartą pasakyti, kad ES taiko savo sistemą, tačiau trečių šalių valstybės netaiko šitos bendros sistemos ir todėl trečiosios, trečiųjų šalių verslo subjektai naudojasi ta bendra sistema, tačiau ES e, rinkos dalyviai turi užsiregistruoti kitose valstybėse. Kitas dalykas taip pat yra susijęs su proporcingumu ir trečiųjų šalių e, finansų rinkos dydžiu. Mes turime turėti pakankamai užtikrintumo, kad e, trečiosios šalės pačias įvertins jų uh, E, rinkos ES dalyvių riziką. ES reguliavimo institucijos neturi daug galimybių rinkti informaciją, įvertinti trečiųjų šalių riziką dirbant ES, todėl mes ypatingą dėmesį skiriame savo ES priežiūros institucijų veiklą vykdyti. Dėkoju už jūsų pasisakymus. Jie buvo labai įdomus ir turiningi. Jais jūs patvirtinote, kad labai svarbu siekti e, šios sistemos įtvirtinimo tikslo, tačiau matome, kad dar reikia įdėti pakankamai daug darbo ir skirti dėmesio, o tam prireiks laiko ir pakankamai daug išteklių. E, jūs, Simonai, paminėjote, kad nepakanka abipusiškumo ir kad nėra pakankamai galimybę ES institucijoms e, tinkamai įvertinti e, trečiųjų šalių sistemas ir todėl būtina pasitikėti tiesiog jų priežiūros e, institucijomis. Dabar mes galime pateikti klausimus. Mes turėtume galbūt klausimus sugrupuoti. Pirmiausia, Burkart Balts kalbės. Ačiū pirmininkė. Keista, bet aš iš ne vieno pranešėjo negirdėjau nieko apie breksitą ir kokios pasiekmes galėtų būti ekvalitiškumo užtikrinimui. Todėl norėčiau aš paklausti su ta tema susijusio dalyko išvestinių produktų e, pervedimams eurų. Jungtinės karalystėje esantys centriniai bankai mm, užsima šią veiklą labai intensyviai, todėl galvojant apie breksitą, iškilda klausimas, ar nereikės pakeisti priežiūros institucijų veiklą, galvojant apie tai, kad ES institucijos ir toliau bus atsakingos už tai, kad ta sistema toliau veiktų, tačiau ar akventiškumo užtikrinimas bus pakankama garantija siekiant kuo aukštesnės makro priežiūros. Ir kitas klausimas, kai kurie rinkos dalyviai finansų sektoriai susiduria su problema dėl ekvalentiškumo užtikrinimo. Ar komisija gali bet kuriuo metu atsisakyti ekvalentiškumo užtikrinimo siekimo bet kurioje jurisdikcijoje? Norėčiau, kad jūs atsakytumėte į šios klausimus. Tikoju, Olivie Konsalės galbūt atsakysi klausimą. Tačiau aš sakiau, kad už, suteiksiu galimybę pateikti keturis klausimus, tai tą ir darome. Bereš. Aš dar kartą pakartosiu žodį breksitas, nes manau, kad neišvengsime jo šioje diskusijoje. Ir turiu keletą pastebėjimų. Visų pirma, dėl proporcingumo Tai taip pat aktualu ir kaip subsidiarumas. Ir vertinant proporcingumo, kurio, kuris buvo išnaudotas, iki šiol kaip jį išnaudoti inter, ir interpretuoti breksito kontekste, kaip tai atrodys. Antra, daugelį teisės aktų, taip pat ir tuose, dėl kurių deramasi, iškils ekvalentiškumo klausimas. Mm, e, žinoma, dabartinis režimas yra e, toks, kur buvo priimti sprendimai kiekvienu konkrečiu atveju. Bet galbūt reikia horizontalaus požiūrio šioje situacijoje ir įvertinti ekvivalentiškumą šiame kontekste, ypač e, santykiuose su Junktinė karalystė, nes vertinant iš šios perspektyvos sistemą, e, e, akivaizdu, kad bus kai kurių iš anksto egzistuojančių e, aspektų, kurie bus atraukti, įtraukti į statymus. Dėl kitų klausimų aptartų komisijos pasiūlyme. E, Galbūt galima būtų inicijuoti juos, gal Europos parlamentas galėtų paprašyti komisijos inicijuoti kai kuriuos procesus. Tikriausiai atsakymas tuo tarpu būtų ne, bet kokia būtų būtų e, taikytina procedūra, ar tai būtų įgyvendinimo užtikrinimo teisės aktas ir gal, ar iš tikrųjų Europos parlamentas šiandien nors galėtų inicijuoti. Ačiū vicepirmininkė mūsų Keisvinbar. Ačiū pirmininkė. Turiu konkretų klausimą, kuris jūsų tikriausiai nenustebins. Neseniai priimtas CCP ekvivalentiškumo sprendimas tarp ES ir JAV. Ir galbūt pondai Majoras ir Gorsonas, kuris iš nors iš jų atsakys CFTC ir dėrybos dėl ekvivalentiškumo. Uh, E, vyko daug gilesnės dėrybos. Komisija turėjo įsigilinti ne tik į visiškai kitokią nei ES sistemą, bet ir įsigilinti į savireglamentavimo institucijas ir tai, kokiu, visiškai kitokiu, kaip visiškai kitokiu pagrindu vyksta darbas. E, konkurencingumo aspektai apsprendė tai, kad taisyklės yra tokios skirtingos Ir būtent tai a, apsprendė galutinį sprendimą dėl ekvivalentiškumo. Tačiau turime nepamiršti stabilumo aspektų. Du tie režimai nepakankamai panašus. E, grinų pinigų srautai iš didesnio kapitalo sistemos tekėtų į mažesnio kapitalo sistemą, kadangi ne, ne, nebuvo primtas ekvalentiškumo sprendimas. E, su JAV, tai e, ja, ES įmonėms e, galiotų didesni e, kapitalo mokesčiai, jeigu jos dalyvautų šioje sistemoje dėl CCP aspektų. Ar manote, kad tokie sprendimai turi būti grinai paremti politin, finansiniu stabilumu ir atitinkamomis priemonėmis? Ar komisija vis dar mano, kad išardžius likvidumo uh, E, šaltinius gali grėsti didesni kaštai. Taip pat, e, ar, ką galime pasimokyti iš e, viešai priimto ekvivalentiškumo sprendimo, kaip su omnibus direktyva galbūt prieimus ją sprendimų prieimimo procesas didėtų apskaidresniu. Ačiū, ponė pirmininkė. Šis klausimas susijęs su CCP priežiūrė. 2011 ECB priejo, kad CCP e, apimančios turėtų apimti ir stabilumo aspektą. Tai jungtiniai karalystiai Tai reiškia, kad Junktinė karalystė būtų didžiausia CCP teritorija už ES ribų. 2015-aisiais e, Teisingumo teismas priėmė sprendimą, kad ACB neturi pakankamai galiojimų priimti tokius sprendimus. Dėl to e, e, įmonės gali teikti es paslaugas neatsižvelgiant į jų e, vietą ir pagal galiojančius reglamentus trečiųjų šalių E, struktūros gali teikti mm, tokias paslaugas, jeigu egzistuoja ekvalentiškumo sprendimas. Todėl Junktinės karalystės CCP tarp didžiausiais už es ribų. Nemanau, kad ši sistema buvo sukurta tam, kad Todėl komisija, tai, tai komisija atsižvelgia savo sprendimuose dėl ekvivalentiškumo nuo 2011. Ar jį rengėsi ACB e, sutikti priežiūros, galės, kad ši galėtų prižiūrėti sandoro šalis ir koks bendras komisijos požiūris bus e, į, tokias, į tokius atvejus, kai susidursime su dideliais srautais. Olivier Girsan. Pirmin... Ačiū pirmininkė. Tikriausiai neturite visų duomenų. Pasistengsiu kalbėti glaustai, bet sugrupuosiu klausimus, nes kai kurie yra panašus. Burkhartas Balcas ir ponė Werner uždavė klausimą apie didelę dalį ES E, išvestinių vertybinių popier, išvestinių finansinių instrumentų, kurių didelė dalis šiuo metu yra Londone. Noriu pakalbėti, buvo iškeltas ir ACB kompetencijų klausimas, ponia uždavusi klausimą išėjo. Todėl šį klausimą neatsakinėsiu, nes nėra laiko. Į, į pono Balso klausimą bandysiu atsakyti. Tas klausimas susijęs su filosofija, kurią rėmėmės pristatydami savo politiką. Ir jei teisingai suprantu, ACB argumentus taip susijęs su pinigų politikos perdavimu, tačiau jos negaliu, nesu įgaliotas uh, komentuoti ECB. Apie ECB kalbant, reikia prisiminti ECB statuto 29 straipsnį. Net jei komisija bandytų inicijuoti ką nors šioje srityje, tikriausiai laiku nepavyktų pasiekti rezultato, nes sprendimų prieimimas vienbalsiškumo principų yra susijęs su nemenkais iššūkiais tuo tarpu. Tačiau reikia prisiminti, kokia yra bendra filosofija, kurią rėmėmės ir kurią pristatome dokumente. Svarbiausia, kokia yra finansų sistemos rizika, kokio masto yra ta rizika, kurią leidi valdyti kitam. E, turi leisti e, partneriams, kuriais pasitiki tuo, tuo, tą, tą riziką valdyti, nes sistemos yra pasaulinės. Jeigu mes sakome, kad nenorime suteikti tokių galimybių niekam, e, tai, na, ekonomikos suskaldimas niekam nenaudingas, bent jau ne Europos Sąjungai. Kita vertus yra e, esminė rizika, kurios, negali, kurios valdyti negali patikėti niekam už es ribų. Ir kuo, kuo didesnė rizika, tuo daugiau garantijų nori ir, ir tuo aktualiau uh, pasitikėti kitais partneriais. Ir ponės ir banteisi, tai buvo pagrindinė diskusijų su JAV e, tema. Tai svarbus klausimas abiem pusėm. Mes norėjome išsiaiškinti, kaip, kaip jie sektųsi valdyti mūsų riziką ir kokios jų galimybės bendrai rizikos valdymo srityje. Nes kiekvienas abipusės uh, e, atsiskaito savo politinėms institucijoms ir taip pat ir finansų stabilumo srityje. Todėl tai yra svarbiau už, už finansinį stabilumą, už finansinio stabilumo užtikrinimą tos šalies jurisdikcijoje. Kalbant apie tai, kaip įgyvendiname ekvivalentiškumo principą ir apie tai viešai kalbame darbinėme dokumente, norime pasitelkti tą laipsnišką kropštaus vertinimo požiūrį, atsižvelgiant į tai, kok, su, kokia, su kokiais rizikos veiksniais susidurėme konkrečiu atveju. Tikriausiai jūs klausite, ar yra ribos, ar egzistuoja koks nors ligmuo, kurį pasiekus tai tampa nepriimtina. Tai labai politinis ir taip pat metu labai techninis klausimas. Aš galėčiau pa, pa, pa, pateikti techninius pasvarstymus, bet tikriausiai aš nesakyčiau jūsų klausimą. Uh, Aš suprantu, kad jūs galite turėti įvairias nuomonės šiuo klausimu. Tervonš Beres. Nebūtinai proporcingumo siekiame, kad proporcingumo principas būtų svarbesnis, bet dirbdami norime, dirbame tam, kad būt, užtikrintume skaidrumą, kad parodytume skaidriai, kaip mes tą principą taikome, jis yra nediskriminacinis. Žinoma, e, reikia, iš, iš, automatiškai yra numatoma e, būtinybė veikti savo nuožiūrą, bet norime, kad tas principas būtų va, taikomas nediskriminaciškai. Tas pasakytina ir apie. Taip pat, kalbant, tas pats pasakinė yra apie, kalbant apie išėjimą iš sistemos, pastraukimą iš sistemos. Tai tas sprendimas būtų primtas komisijos įgyvendinimo užtikrinimo teisės aktu. Jei nori veiksmingai užtikrinti ekvivalentiškumo principą, ypač jo taikymą, nes žinoma, įstatymai keičiasi ir kitoje jurisdikcijoje, kuri. Bet jeigu keičiasi įgyvendinimas, įgyvendinimo aspektai, priežiūros institucija gali apsispręsti, kaip ji nori tai daryti. Reikia gero bendradarbiavimo su ta konkrečia jurisdikcija Svarbu, kad ta jurisdikcija mus informuotų apie planuojamus pokyčius, kad mes galėtume labai greitai sureaguoti į tuos pokyčius ir informuoti juos, kad jeigu jie žengs planuojamus žingsnius, mes atšauksime ekvivalentiškumo taikymą. Ir mums reikia galimybės tokį žingsnį padaryti Mm, išvengiant savaitėmis trunkančių diskusijų parlamente. Bet žinoma, turi būti bendras supratimas, kad būtent tai yra teisingas žingsnis. Supran... Komisija, žinoma, niekada ne, nes, nežengtų tokio žingsnio prieš tai neinformavusi parlamento ir neinformavusi prieš tai ECOFIN tarybos. Tačiau abejoju, ar deleguotųjų teisės aktų procedūra, kad ir kokia jį būtų, yra tinkamiausias įrankis e, spręsti šią situaciją. Tas pats pasakytina yra apie ekvivalentiškumo e, suteikimą. Tai, e, spre, tai subjektivus sprendimas, politinis sprendimas, bet ir aš nemanau, kad jį reiktų labai politizuoti. E, tai būtų susijęs su šal, kuriais nepagidaujamais rezultatais. Tai tiek. Jeigu norėtume, aš galėčiau pakomentuoti kitus klausimus. Ačiū, Steven. Visų pirma, aš norėčiau sutelkti dėmesį e, į CCP problematiką ir kuo skiriasi ES CCP nuostatos ir trečiųjų šalių atitinkamos nuostatos. Kaip jau sakė Olivijai, pagal dabartinį ekvivalencijos mechanizmą egzistuoja galimybė įvertinti trečiosios šalies rinkos dydį ir e, tinkamumą. E, buvo pasakyta, kad e, su Junktinėmis Amerikos valstybėmis atliekant ekvalencijos vertinimą turi būti keliami papildomi reikalavimai ir tai yra susijęs su konkrečiomis nuostatomis kurios skiriasi tarp ES ir Junktinė Amerikos valstybių ekvalencijos vertinimo nuostatų. Uh, Ir būtent e, dėl tų skirtumų esma turi papildomų įgaliojimų prašyti informacijos. Tačiau mes tuos įgaliojimus galime tik tai taikyti, pasinaudoti jais e, dėl tų skirtingų elementų. Neturime įgaliojimų vertinti bendrąją riziką, kurią, pavyzdžiui, Junktinės Amerikos valstijos ar kitų trečiųjų šalių CCP gali sukurti Europos Sąjungoje. Tai uh, E, turi būti ekvivalencijos sistemoje ir šiuo atveju mes turime visiškai pasikliauti Junktinio Amerikos valstybių reguliuotojais. Mes neturime jokių reguliavimo įgaliojimų, neturime jokių priežiūros priemonių, mes galime prašyti informacijos, bet tik e, ta informacija apie mūsų skirtumus gali būti reikalaujama iš Junktinė Amerikos valstybių reguliuotojų. Taip pat labai svarbu trumpai pažvelgti tai, kaip veikia kitos jurisdikcijos, pažiūrėjau, Azijoje. Uh, Šiuo atveju žiūrime, kaip Junktinės Amerikos valstijos su Azija bendradarbiauja. Jie reikalauja visiško registravimo, reikalauja, kad visos, pavyzdžiui, Junktinės karalystės CCP būtų prižiūrimos, stebimos ir jas turi patvirtinti Junktinės Amerikos valstijų reguliuotojai. Atitinkamai yra taikomas pakaitinis atitikmuo, bet atspirties taškas jau yra kitoks. Čia labai svarbu galvojant apie ES e, CCP bendros sąjūdro šalis, e, pasverti Europos likmens um, rinkos modelį. Ir e, žinome, kad egzistuoja priežiūros kolegijos ir esma įgaliojimai dėl ES CCP techninių požiūrių yra žymiai uh, tikslesni negu trečiųjų šalių CCP atžvilgių. Kalbant apie E, apskaitos e, vietas. E, dėl to nusprendžia bankininkistės administracija, ne mikroprižiūrėtojas. Taip pat labai svarbu suprasti, kad emėjo nėra vietos reikalavimų. Pagalvokime, pažiūrėjau, Junktinės Amerikos valstijas. JAF neturi vietos reikalavimų taip pat. JAV sutinka su uh, didelėmis dolerio operacijomis Junktinėje karalystėje. Taigi matome, kad tai e, pasaulyje vyksta. Akivaizdu, kad kai kalbam apie euro e, operacijas iš mikropriežiūros perspektyvų galėtumėm pasakyti, kad egzistuoja aiškios ribos ekvivalencijos sistemoje, nes yra sutelkiamas dėmesys tik tai į tas sritis, kur yra skirtumai ir čia mes turime pasirūpinti, kokiu mastu mes e, galime būti tikri, kad nacionalinės e, priežos institucijos e, rizikai vertina pakankamai gerai. Toliau, dėl konkurencingumo ir stabilumo ir ar galime tos du dalykus atskirti, man atrodo, kad visiškai ne. Uh, E, stabilumo ir konkurencijos e, interesų negalime atskirti, ypač e, išvestinių popierių srityje. Mes puikiai žinome ir Europos komisija labai gerai žino, kad priklausomai nuo verslo perkelimo Junktinės Amerikos valstijos galimybių ir panašiai viskas gali pasikeisti. Tačiau dėl to iškyla dar stabilumo klausimų. Mes vis galvojame apie tas operacijas, kurias, kurias dalyvauja Europos E, partneriai ir todėl mes visą laiką turime pasverti stabilumo klausimą. Dabar, kodėlgi mes turime naudotis omnibus teisės aktus, būtų labai sunku paaiškinti, aš nesu tos ryties ekspertas, bet jau anksčiau sakiau, kad labai svarbu pagalvoti, kokiu mastu galime sistemas skirtingose teisės aktuose suderinti, bet turime suprasti, kad skirtumų išliks, nes finansų rinkos ir verslo modeliai skiriasi iš esmės. Ačiū. Perinam prie kito klausimų raundo. Matt Cassie. Nėra. Sven Giegold. Very brief. Labai trumpai. Man visą laiką neaišku ir aš norėčiau iš jūsų sužinoti, ką jūs asmeniškai galvojat apie štai ką matėme, kaip sudėtinga yra apdrausti e, ar užtikrinti tokio pat lygmens reglamentų taikymą 28 valstybių narių e, sistemose ES viduje. O dabar, kai kalbam apie ekvivalencijos taisyklės, matau, kad reikia labai daug laiko, kad pasvertumėm partnerių teisinę sistemą ir jų priežiūros įpročius. Uh, Ir e, tada, praėjus nemažam laiko tarpu, tik tai gali būti suteiktas ekvivalentiškumo e, statusas. Kaip galime užtikrinti, kad bus pakankamai resursų ir kur tų resursų rasti, kad galėtumėm patikrinti, kaip kas keičiasi ir kada keičiasi. E, Kiek jums reikia personalo, kad galėtų tokį darbą, e, galėtume tokį darbą atlikti? Man susidaro įspūdis, kad mes reguliariai nesugebame net užtikrinti deramos priežiūros konvergencijos, jeigu neturime deros, e, deramos e, priežiūros sistemos ES. Tai kaip mes galėsime sutikrinti tuos skirtingus sprendimus, kiek resursų turite? Man tai yra neaišku. Ir man atrodo, kad tas klausimas tampa nepaprastai svarbus dabar, kai artėja Brexit, e, Britanijai pasitraukiant, be abejo, Junktinė karalystė e, taps e, super ekvivalentiška. O paskui viskas gali pasikeisti ir išlysti iš rankų. Taigi, iš kur tam turite resursų ir ar jums susidaro įspūdis, kad tų resursų pakanka, kad galėtumėt stebėti jūsų priimtas rekomendacijas ir sprendimus? Ačiū. Ponios Anemans nėra, ponas Matau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ačiū visiems, kurie kalbėjo. Aš norėčiau pagalvoti apie pasaulinių standartų ekvalentiškumą, nes išsakyta kritika apie ekvalencijos sistemą e, neretai susiveda į jos eurocentriškumą. Kitaip tariant, ekvalentiškumą ES suteikia Europos komisijos sprendimu ir gali tą sprendimą bet kada panaikinti. E, ponas Bolts, koordinatorius ir kiti apie tai kalbėjo. Kalbant apie finansinės paslaugas, mūsų nuomonė būtų, gali būti įdomu pagalvoti apie pasaulinių standartų sukūrimą ir atitinkamo mechanizmo įgyvendinimą, kad galėtumėm išspręsti konfliktus. Taip e, gali pagerėti pasaulinės rinkos integracija. IFC, tai kuris jau tiek daug kartų yra kritikuotas. Ir pagrindinis bankų e, juridinis dokumentas yra puikiausių pavyzdžiai. Mano klausimas būtų toks, ar jūs galvojate, kad pasauliniai standartai galėtų pasitarnauti kaip alternatyva ekvivalencijai kitose finansų sektoriaus reguliavimo srityse? Jakub von Weizsäcker. Yes, thank you, Chair. Uh... Ačiū pirmininkė. Man malonu, kad CCP pavyzdys vaidina tokį svarbų vaidmenį. Ir mes suprantame, kad ateityje galbūt reikės atitikti pereiti nuo ekvalentiškumo sistemos valstybėse narės, e, tačios valstybėse ir perėti prie eksteritoriškumo principo, kadangi turėtume galvoti apie naują finansų rinkos struktūrą. Kai pažiūrime į pasiūlymą dėl bankų problemų sprendimo mechanizmo, tai ko gero mes nesame kol kas teisiškai E, pakankamai, e, ne vis, nepakankamai pasiruošę tam pereinimui. Ir Svenas pastebėjo, kad mes neturime ir pakankamai žmogiškųjų išteklių. Kita vertus, ar mes esame pasirengę dirbti įvairiuose regionuose, kad užtikrintume ES priežiūrą, kad ta priežiūra būtų veiksminga išorėje, tai tam reikalingos stiprios institucijos ir ES viduje ir už jos ribų. Todėl norėčiau paklausti jūsų, ar nereikėtų CCP pavyzdžių pasinaudoti, tuo labiau, kad JAV jau seniai naudojasi eksteritoriškumo principu, tuo labiau, kad buvo atlikta emir peržiūra ir galbūt reikėtų pasinaudoti tais pavyzdžiais, kaip reikėtų atlikti šituos pokyčius ateityje. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pateikti du klausimus dėl MIFID ir MIFIR. Tai yra du teisės aktai, kurie bus pradėti taikyti nuo 18 metų sausio mėnesį ir ten yra, kalbama, yra atitinkami straipsniai susijęs su prekybas skirtimis valstybėmis ir ten yra kalbama apie ekvivalentiškumo už užtikrinimą ir norėčiau paklausti, kada bus pradėtos taikytos nuostokos dėl ekvivaletiškumo. Ačiū. Dėl išteklių pirmiausia. Gyvaldas paklausė šio dalyko Mes e, tiesiog e, turime pasakyti, kad mes turime tris atitinkamas struktūras, tačiau e, artimiausiais metais mes tiesiog pereisime nuo teisėkūros veiklos prie teisės aktų įgyvendinimo rinkose veiklos, ypač dirbant su tasmis valstybėmis, su kuriamis intensyviai prekiaujame. Aš manau, kad tai yra tinkamiausias požiūris, kadangi mes negalime užtikrinti ilgalaikį rinkų veikimą, jeigu mes laikysime jas nežinioje. Tuo labiau, kad mes norime išsiaiškinti, kas iki šiol ne visiškai tinkamai veikė ir mes e, taip pat e, E, e, negalime atlikti tyrimų dėl to, kaip šitie tas pavertimas vertybiniais popieriais apskritai vyksta. Todėl mes ir toliau nu, dirbsime ekvivalentiškumo užtikrinimo srityje. Žinoma, tai susiję ne su, tik su mūsų e, agentūros ištekliais, bet ir ekvivalentiškumo užtikrinimo e, agentūrų ištekliais. Todėl mes manome, kad ekvivalentiškumas yra būtinas. Aš manau, kad mes negalėtume tiesiog atsiriboti nuo viso pasaulio ir apskritai reikalauti likvidumo įrodymų iš tų trečiųjų šalių įmonių, kurios e, investuoja, dirba ES finansų rinkoje. Dėl globalių standartų klausimo. Tai nėra alternatyva, tai yra tiesiog pagrindas. Jeigu mes neturėsime globalių standartų, tai tuomet labai sunku bus konstatuoti, ar kitos valstybės sistema yra ekvivalentiška. Svimbarn sakė, kad yra labai įvairių požiūrių į JAF taikom standartus, tačiau mes turime ir taptautinių mastų pripažintų standartų ir akvelentiškumas gali būti tam tikras kelrodis, kadangi mes susitarėme dėl pagrindinių principų. Ir žinoma, e, iškyla klausimas, ar reikia ką nors keisti iš esmės, tačiau reikėtų prisiminti tilak. The, the Neseniai buvo pateiktas teisėkoros akto pasiūlymas, kurį jūs turėjote išnagrinėti ir pateikti nuomonę, ir tai yra visiškai nedidelis dokumentas, tačiau vis dėlto tai yra geresnės tai, teisėkoros pavyzdys, tačiau iš esmės jisai nepakeis tarptautinių standartų. Jeigu aš kalbu aš apie IFRS, e tai pirmiausia turiu omenyje, kad tarptautinės struktūros turėtų veikti ir toliau e, savarankiškai, kita vertus ir nacionalinės sistemos turėtų išsamei taikyti FRS. Jakob von Weizsäcker klausė dėl MIFIR ir MIFID. Iš tikrųjų, mes dirbame su šiais teisės aktais ir mums labai yra svarbu išaiškinti šitų teisės aktų nuostatas ir <clears throat> ypač atsižvelgti į jas užtikrinant ekvivalentiškumą. Ypač kai mes konstatuojame ekvivalentiškumą, uh, Ypač turint omenyje, kad šitie teisės aktai pradės galioti nuo kitų metų sausio mėnesio. Iš tikrųjų, mes galbūt galėtume pagalvoti, vadovaudomėsi dabartinės teisės aktais apie taikytinus principus, tačiau mes E, jau sukūrėme tam tikrą veiksmų praktiką, vadovaudamiesi mažiausiai 200 teisės aktų įvairiausių sprendimų. Bereš kalbėjo apie e, papildomus išteklius, tačiau, žinoma, galimybių yra labai daug turint omenyje, kaip mes dirbame, kaip mes įvertiname tuos statustus, kaip mes juos jų laikomėsi. Žinoma, kol kas mums pakanka išteklių ir galimybių uh, suteikti ekvalentiškumo statusą toms valstybėms, su kuriomis dirbame ar nereikėtų visų tų nuostatų su, sudėti į vieną vieningą tekstą, tačiau tai būtų politinis sprendimas, kadangi mums reikia būti spartiems ir dirbti veiksmingais, veiksmingiems ir kitas dalykas ir toliau sėkmingai organizuoti mūsų veiklą. Dėkoju. Dabar aš žiūriu į tris kolegas, svečius, kuris pirmas kalbės. Bernardino. Ačiū pirmininkė, trumpai atsakysiu į Gygalt klausimą, į priežiūros institucijų konvergencijos užtikrinimą. Iš tikrųjų, tai labai svarbus aspektas, kurį aš paminėjau ir savo pirmajame pasisakėme. Mes, žinome, laukiame FSR sistemos peržiūros ES. Mes norime, kad priežiūros konvergen... konvergencijos e, užtikrinimą e, garantuojančios institucijos dirbtų kuo veiksmingiau. Labai svarbu užtikrinti priežiūros konvergenciją pirmiausia visoje Europos Sąjungoje ir žinoma mums reikia skirti daugiau išteklių siekiant užtikrinti priežiūros konvergenciją, tačiau žinoma mes turime laikytis proporcingumo principo ir nustatyti prioritetus Pirmiausia, mes turime kaip dėmesį į tuos atvejus, kai yra konstatuotas, pripažintas visiškas ekvalentiškumas ir taip pat reikia suteikti galimybę trečiųjų šalių priežios institucijoms tinkamai įvertinti riziką. Aš manau, kad labai svarbu, kad mes tinkamai išnaudotume turimus išteklius ir aš manyčiau, tai yra svarbiausia Tai svarbu ir ES, ir trečiosiuose valstybėse, kadangi e, dažniausiai netaisyklės lemia, bet lemia tai, kaip juos konkrečiai yra įgyvendinamos ir kaip tinkamai įvertinama rizika dėl globalių standartų kaip atspirties taško. Globalūs standartai nepakeis mūsų ekvalentiškumo suteikimo arba įvertinimo principų. Visas ekvalentiškumo suteikimo e, procesas, kurį mes pradėjome jau keliari metai dirbdami su trečiomis valstybėmis, remiasi tarptautiniais standartais ir apsauga ir šitas procesas tiesiog padeda užpildyti tam tikrose valstybėse spragas, kurios atsirado, kai buvo kuriamas rizikos vertinimo režimas arba sistemos. Todėl šitas procesas dabar tapo daug lengvesnis, žinoma, pakankamai sudėtingas, tačiau jis padeda ir toliau kurti tvarius tarptautinius e, standartus. Žinoma, E, draudimo srityje dirbama šiek tiek kitaip, vadovaujantis kiek kitais tarptautiniais standartais. Tačiau vis dėlto šitas ekvantiškumo principas yra labai svarbus procesas. Matau, kad ir kitos institucijos vadovas nori pasisakyti taip, ačiū. Noriu atsakyti tris klausimus. Visų pirma, Manau, kad jeigu prašote priežiūros, klausėte priežiūros institucijų vadovo, ar jiems pakanka išteklių, tai atsakymas būtų labai nuoseklus ir paprastas. Bet, nekalbant apie tai, manau, kad turime uh, mąstyti apie išteklius, turime menį, kad, pas, kad, kad rinkos yra pasaulinės, o taisyklės yra e, vietinės, todėl tai iškelia su koordinavimu susijusių klausimų, bet manau, kad turime numatyti išteklių šiam tikslu ir ES viduje ir už jos ribų. Noriu aptarti Jacobo Weissaker paminėtą pakopinę sistemą ir kaip mes užtikriname e, visišką ekvivalentiškumą ir kaip elgiamės toje situacijoje, kuomet iškeliama finansinė veikla. Žinoma, yra tarpinių sprendimų ir turime mąstyti apie apie tai, įsivaizduoti, kuomet institucija už ES ribų priima tokį sprendimą, pavyzdžiui, kad galite atlikti dolerio klyringo, kitas klyringo procedūras Europos Sąjungoje, bet e, kai kurios operacijos vyksta be e, prižiūrėtojo institucijos vaidmens. Manau, kad aš asmeniškai manau, kad turime ieškoti papildomų galimybių E, taikyti priežiūros priemonės. Turime suvokti kitą vadus, kad ekvivalentiškumo sistema pati, sistema pati savaime yra naudinga, nes ji teikia paskatas išorės jurisdikcijoms stengtis priartėti prie e-, standartų ir kai kuriais atvejais e, tenka absoliučiai remtis tomis sistemomis, jeigu tai yra ma, m, nedidelės jurisdikcijos arba jeigu tos sistemų e, e, poveikis yra nedidelis, todėl būtų protinga tų sistemų ingredientus integruoti dėl MIFID ir MIFIR direktyvų. Olivier pozityviai pakomentavo, tai e, žinoma svarbu, kad tie klausimai būtų išspręsti iki 2018 pradžios, nes ir ES viduje, ir už ES e, ribų ruošiamas šių direktyvų įsigaliojimai nuo kitų metų sausio. Andrėja, prašau. Ačiū dėl išteklių. Svenas Gyvaldas viską labai tiksliai e, įvertino. E, veiksmingumo įvertinimas yra labai nelengva užduotis. Toliau, ar protingo rizikos ribojimo priežiūra institucijų ir, ir rizika, prisi, kuri prisimama mūsų jurisdikcijoje, ar už tai atsakomybė turėtų būti patikėta es institucijoms. Reikia užtikrinti, kad suteikiant leidimus būtina užsitikrinti, kad turėtumai pakankamai svertų ir tu galėtum gauti visą informaciją, visą apie tai, kokią riziką įmonė prisima ir kad būtum tikras, kad ta rizika e, yra tinkamai įvertinama. Kons toliau, konsoliduotos priežiūros klausimas. Tai vienas iš e, klausimų, kuriais komisija pateikė pasiūlymą dėl CRD kai peržengiamas tam tikras lenkstis, noriu, kad, norime, kad e, priežiūra užsimtų tam tikrą grupę ES mastu. Tai suprantama. Dar vienas pamirštamas klausimas. Tai e, gelbėjimo galimybės įvertinimas. Iškilus kriziai reikia suvokti, kad e, nuostoliai E, pa, pa, pasieks motininė bendrovė, ir, jeigu jinai yra už es ribų ir kaip tuos klausimus spręsti. Mes planuojame įmonių, institucijų gelbėjimo, rengiame įmonių institucijų gelbėjimo planus, tačiau dar, šio darbo neužbaigėme. Dėl globalinių standartų sutinku su Olivie, tačiau turiu pasakyti, kad Bazelio komiteto rengiami įvertinimai dabar jau naudingesni, nes labai e, išsamei vertinama atitiktis tarptautiniams stardantams. Pavyzdžiui, šiandien vienas iš atstovų yra Kinijoje ir ten koordinuoja, kaip kinams sekasi nustatyti e, standartus dėl E, lik, dėl likvidumo užtikrinimo koficijento. Tai, tai mums aktualu irgi, mums priimant sprendimus dėl ekvivalentiškumo. Ačiū. Dabar paskutinis kalbėtojų raundas. Jis pirmanina Gil iš Sosdemo. Ačiū, ačiū visiems už prezentacijas. Man tikrai padarė įspūdį tai, kad jūs iš išvengėte vieno svarbaus žodžio iš B raidės. E, komisija pažymėjo, kad e, ekvivalentiškumo principo gyvendinime yra daug nenoseklumo. Ir po šiandienos svarstymų, manau, e, bus tikriausiai naujų reformų, nes nemanau, kad toliau galėsime dirbti dabartiniu pagrindu. Ir kad ir kokia reforma būtų įgyvendinta, ji turi būti teisinga ir įgyvendinama. Ir reikėtų verti ekvivalentiškumo, tokių ekvivalentiškumo reikalavimų, kurie, kurie viską paralyžuotų ir nereiktų patvirtinti tokių reikalavimų, kurių patys nesame įgyvendinę pas save valstybėse narėse. Kaip užtikrinti tą reikalingą balansą? kuomet keliauji už jas ribų, e, žmonės savo, kad jie Europą mato kaip tvirtovę. Kaip pasirūpinsite, kad, kad, to, kad to nebūtų? Ir ekvivalentiškumo klausimai sprendimai primami primami sprendimai yra ne tik techniniai, bet ir politiniai. Ir kaip komisija bei priešios institucijos užtikrins, kad tai netaptų politinio futbolo žaidimu. Pone Gerson, komisijas, jūs sakėte, kad jūsų nuomonė reikia papildomai inspekcijų vietoje e, bei galimybės gauti duomenis trečiosiuose šalise. Taip, tai teisinga, tačiau patikrinimai vietoje gali pareikalauti daug išteklių ir tai gali duoti subjektyvius rezultatus. Kaip su ištekliais? Žinau, kad kiti apie tai kalbėjo. Ir ypač Junktinės karalystės atveju Ten yra daugiau nei 300 tūkstančių siūlomų produktų, kurie pasiekė ES iš 5 tūkstančių organizacijų. Tai tikrai didelis iššūkis, bandant e, e, suplanuoti, kaip viskas bus tvarkoma. Ir atsižvelgiant į tai, kad Junktinė karalystė pasitraukdama iš es e, bus ekvivalentiškumo sistemoje, kaip visą tai bus vertinama. Dėl e, sandorio šalių priežiūros, aš suprantu, ką nori daryti ESMA ir e, kokioms institucijoms skiria dėmesį, tačiau gali, kai kurie dalykai gali e, paveikti, sardyti Europos ekonomikos veikimą. Galbūt reiktų užtikrinti daugiau priežiūros institucijų bendradarbiavimo. Ponas Stolojan. Ačiū pirmininkė. Turiu paprastą klausimą. Tarkim, kad visi ekvivalentiškumo kriterijai konkrečioje šalyje įgyvendinami. E, tos šalies bankininkistės sektorius juos įgyvendina. Įsivaizduokime, kad tai yra Junktinė karalystė praėjus dviems metams po Brexito. Ar manote, kad ta, vertinant situaciją toje šalyje galima mąstyti apie Europos pasą. Jūs e, e, kalbėjote labai greitai. Toliau Silva Pereira. President. Ačiū, ponė pirmininkė. e partilho muitas das preocupações que já foram manifestadas. Tá ekvalitiškumo sistema ir trečiųjų šalių sistemos jų santykis kelia kolegoms pakankamai daug abejonių. Tačiau aš norėčiau pakalbėti apie bankų uh, įvertinimo sistemas, kadangi pirmiausia mes turėtume pagalvoti, ar mūsų sistemos yra ekvivalentiškos. Jeigu ES veikia tarptautiniu mastu, tai mes turėtume pagalvoti, kiek adekvačios mūsų bankų sistemos. Bankų direktyvoje nenumatyta jokių ekvarentiškumo principu, tačiau jeigu bankas yra likviduojamas, tai poveikis gali būti didžiulis trečiosiam šalims, tuo labiau jeigu kalbame apie banką, kuris dirbo tarptautiniu mastu. Todėl aš manyčiau, kad vis dėlto susidurime su ekvalentiškumo problemomis, kurios nėra pakankamai įvertinamos. Turiu omenyje, pavyzdžiui, kaip E, kokiais metodais dirbs banką likviduojanti institucija ir kaip jos sprendimai atsilieps ES bankų sistemai. Todėl labai svarbu įvertinti ir tas uh, likvidavimo institucijas, kurios dirba ir trečiosios šalyse ir galbūt ir ekvivalentiškumo nuostatas reikėtų taikyti ir tais atvejais. Kitas klausimas. Direktyvos 55 straipsnis, kuriame yra kalbama apie bankų e, gelbėjimo nuostatas. Tačiau aš nežinau, ar šita nuostata išspręs visas problemas, kurios gali kilti. Net ir šiuo atveju gali kiltis klausimas, jeigu yra konstatuojamas ekvivalentiškumas, tai gal dirbant abipusių pagrindų, būtų galima išspręsti ir tuos plačius išsamius klausimus, kuriuos pateikė Pervanš Bereš. Galbūt reikalinga horizontali sistema, konstatuojant ekvivalentiškumą. Olivier, ačiū. Pirmas ir antras klausimas iš esmės yra tie patys, tas identiški turbūt turėsiu pakartoti tai, ką sakiau savo įžangoje. Ekvivalencija nereiškia, kad yra taikomos tokios pataisyklės ir panašiai. Ekvivalencija reiškia, kad mes, kaip ponas Vaskeris pasakė, yra tam tikras atitikimo ligmuo su kitomis jurisdikcijomis. Ir potencialas importuoti riziką iš kitų jurisdikcijų. Bet žinoma, tai reiškia, kad mes vieni kitais pasitikime ir esame tikri, kad taisyklėmis mums yra su, m, suteikiama galimybė pasiekti tokių pat rezultatų kaip su mūsų taisyklėmis. Ir kuo glaudesnis tas bendras ryšys, tuo didesnė ta rizika, bet tuo labiau mes galim vieni kitais pasitikėti. Ir O finansų sektoriui reikia itin didelio pasitikėjimo. Todėl aš sutinku su ponė Gil, uh, kad e, ir po Brexit taisyklės greičiausiai išliks tokios pat, praktika bus tokia pati, kokia buvo anksčiau. Ar tai suteiks pakankamai pasitikėjimo e, dėl tokio atitikimo? E, tai galėsime įvertinti atlikę nuoseklę analizę, tik tiek kol kas galiu pasakyti. Antras klausimas Ar jungtinės karalystės bankai turės vadinamosius pasus? Ne. Išskyrus IFMD, turbūt kitur niekur negali būti. Kitą kartą galim peržiūrėti e, terminus. Pasą galite gauti tik tai, jeigu priklausote bendrai rinkai. Kad ir kaip bebūtų gaila, bet jungtinė karalystė nusprendė nebepriklausyti bendrai rinkai ar Junktinės karalystės bankai bus e, tinkami ekvalentiškumo sistemai, pamatysim. Abejonių čia dar iškyla. Andrė priminė, kuriuose srityse ekvalentiškumo galima siekti. O dėl kitų dalykų aš nelabai suprantu to pasisakymo apie Europos tvirtovę. Jeigu nėra ekvalentiškumo, nieko to nereikia. Sutartyje yra numatyta galimybė trečiųjų šalių veikėjams patekti į rinką tiek pat, kiek ir tiems veikiantiems, tiems, kurie veikia bendroje rinkoje. Ir supraskime, kad Europos Sąjungoje E, viduje, tokių taisyklių politiškumo nereikia taikyti. Ir ta bendroji Europos tvirtovė yra dalykas, kurio aš nesuprantu, nes aš manau, kad mes esame turbūt atviriausia pasaulyje ekonominė erdvė, ypač kai kalbame apie finansų sektorių. Dėl kitų dalykų nesu tikras, bet be finansų paslaugų tikrai esame atviriausia erdvė. Pone Gil, jūs išskiriate tai, kas e, man e, būtent ir kirbėjo galvoje kurį laiką. Taip, e, reikia užtikrinti, kad tyrimų lygmuo būtų pakankamai aukštas, ypač mes tai kalbėjome apie tikrinimus vietoje ir panašiai. Bendradarbiavimas šioje srityje turės būti garantuotas, kaip ir yra su Junktinėmis Amerikos valstybėmis, aišku, tai turės įtakos mūsų resursams, aišku, tai turės įtakos tam, kad e, čia e, iškils grėsmė ne tik teisės aktų dėl identitiškumo. Kuo daugiau mes taikysime šį modelį jurisdikcijoms, su kuriomis mes palaikome labai glaudų ryšį, tuo daugiau reikės tų resursų. Ir mano kolegų tarnybos uh, E, taip pat patirs e, tokius poreikius. Paskutinis pono Silva Pereira klausimas. Noriu paaiškinti tai, kas man atrodo nesusipratimas. Nėra e, bankų kapitalų išpirkimo ekvivalentiškos sistemos. Čia reikia bendradarbiavimo, nereikia tiek daug ekvivalentiškumo. Jeigu reikia, kada no, reikės kada nors finansiškai gelbėti didelę finansinę bankininkystės grupę, tai Junktinėms Amerikos valstybėms tas nerūpės. Tiesą sakant, ir mums nelabai rūpi, ką jie daro. Bet mums reikia, kad būtų sukurta saveiki sistema. Nes jeigu mes kartu nesugebėsime išspręsti tokių problemų, turėsim rimtų padarinių visiems. Padarysim rimtų padarinių visiems. Todėl mes ir bandome tos vadinamosius dry runs su JAV administracija, bandymus nenumatome ekvivalentiškos sistemos, nes nuoširdžiai kalbant, aš nelabai suprantu, kas galėtų tą ekvivalentiškumo sistemą taikyti. O problema yra ta, kad mes nuolat taikome tarptautinius standartus visose jurisdikcijose ir norime, kad būtų aiškiai suprantama, kas ką darys iškilus problemai. Vykdome nuolat pratybas su kolegomis užsienio jurisdikcijose, kad e, atliktume tokius tarsi simuliavimą, bandymus, kas jeigu viena ar kita grandinė žlugtų, atsitiktų kažkokių problemų, kaip mes elgtumėmės. Na ir baigdamas. Gelbimas privačiomis lėšomis nėra panacėja. Mes tik tai norime užsitikrinti kad trečiųjų šalių jurisdikcijos galėtų deramai prie to prisidėti ir galiausiai bus priimtas priežos institucijos sprendimas. Jeigu eurozonoje valdyba priims sprendimą, kad garantijų nepakanka, tai bus paprasčiausiai prašoma atitinkamo banko išduoti E, savo įsipareigojimus kitose jurisdikcijose, jeigu mes tokios informacijos neturėtume. Prireikus, jeigu tą reiktų padaryti. Bet dar kartą man atrodo, kad problema čia nėra tas pats kaip ekvivalencija, apie kurią mes šiandien kalbame. Ačiū. Steve Mayo, Major. Ir paskui Andrėja. Norėčiau sureaguoti į pirmą pastebėjimą dėl pasiūlymo, kad galbūt reiktų sukurti tam tikrą Europą tvirtovę, į kurią būtų sunku patekti. Čia aš norėčiau pakartoti Olivier žodžius. Ir priminti tai, ką sakiau savo žanginėje kalboje. Dabar ES susidarė tokia padėtis, kad ES rinkos dalyviai, norintys vykdyti operacijas už ES ribų, turi praeiti visą registravimo mechanizmą. E, visapusiškas registravimas, priežiūros e, reikalavimai turi būti pritaikymai. Ir tai darydami mes turime labai didelę dalimi pasikliauti užsienio reguliuotojais. Taigi aš manau, kad galime būti visai garantuoti, kad ekvivalencijos sprendimai yra griežtai pasverti, nes kai ekvivalencijos statusas yra suteikiamas, tai yra tam tikra prasme premija nes e, suteikiama laisva prieiga prie Europos rinkos, prie reguliavimo sistemų, priežiūros sistemų ir apie tai galvojant nebūtų tinkama ES vertinti kaip tvirtovės. Kitas dalykas. Aš savo asmenėme pasisakymę kalbėjau apie tai, kad mes turėtumėm ieškoti galimybių padidinti e, galimybę surinkti informaciją iš trečiųjų šalių subjektų ir e, turime pasitelkti įprastas priežiūros priemonės, palaikydami ryšį su trečiųjų šalių subjektais. Mūsų tikslas nesu, nepadvigubinti nacionalinio reguliuotojo darbo apimties, bet sutelkti dėmesį į tą riziką ir tuos elementus, kurie yra aktualūs ES. Tačiau čia vėl yra kitas, e, kitas lasdos galas ir ES E, gali įvertinti savo riziką taip pat. Kaip sakėme, mūsų resursai visų yra riboti ir man būtų visiškai suprantama, jeigu reguliuotojas pirmiausia sutelktų dėmesį į riziką savo jurisdikcijoje. Netgi mes žinome, kad e, teisės sistemoje yra teisinės prievolės tą daryti, juridinės prievolės. Būtų racionalu tai iš naujo persvarstyti. Mes turime nekartoti darbą, bet uh, pasikliauti trečiųjų šalių atstovų atliktų darbų ES rezultatais. Kaip mes galime surinkti lėšas um, tautų resursų padengimui? Turime nustatyti tam tikrus mokesčius. E, esame dabar dažnai dirba nemokamai, man atrodo, kad tai yra nepagrysta, nes e, pripažįstant trečiųjų šalių kredito reitingavimo agentūras neretai yra panaudojama labai daug resursų, todėl šiuo atveju mes, man atrodo, turėtumėm galvoti apie mokesčių nustatymą, kalbant apie patekimą ES rinkas, turėtume rinkti rinkliavas. To... Ponas Enryje, aš noriu tik tai pakartoti, kai sakė Olivier ir kiti kolegos apie e, bankų gelbėjimo išpirkimo sistemas. Praeitą savaitę kaip tik buvo vienas sėkmingas tarpininkavimo atvejs ir e, vyko e, bankų gelbėjimas, tarptautinio bankų gelbėjimo sistema ir pagal atitinkamą planą buvo numatytas bendradarbiavimas ir struktūros, kurios leistų pasinaudoti atitinkamose jurisdikcijose esamomis teisės priemonėmis ir jūsų jurisdikcijose esančios e, organizacijos įstaigos gali būti sėkmingai e, išstumtos išskyrus problemams. Mes kalbame apie sudėtingas tarptautinės struktūras. Be abejo, kuo daugiau bus bendradarbiavimo, kuo daugiau bus panašumų tarp ES ir e, ne ES juridinių priemonių, tuo lengviau bus galima rasti bankų gelbėjimo planus E, pasikliaujant trečiųjų šalių administracija ir institucijomis. Tačiau labai svarbu, kad mes turėtume visas reikalingas priemonės, leidžiančias deramai elgtis krizės atveju ir gelbėjant mūsų jurisdikcijoje esančius objektus. Ačiū. Gabrielis neprašo žodžio, taigi baigėme diskusijas, dėkojame. Dėkoju komisijai ir trijų įsas atstovams. Kitų klausimų neturiu, jokios informacijos. Jeigu jūs neturite ką pridurti, tuomet mes susitiksime kitą pirmadienį 8 val. Strasbūrė. 8 val. vakare, nerytė, baigiamą posėdį.